Šiomis dienomis Europa susiduria su istoriniais iššūkiais. Šimtai tūkstančių žmonių ieško prieglopščio mūsųse, jie bėga nuo persiekiojimo, nuo karo, e, jie apimti nevilties. Iš tiesų šeimos keliauja tūkstančius kilometrų, e, plaukia menkais laiveliais, užplūsta mūsų šalių traukinių stotis. Jie e, bando patekti pas mus prarasdami gyvybę, veikdami spigliuotas užtvaras. Daug E, jų nuskesta viduržėmio jūroje, moterų ir vaikų daug mirė e, pakeliui, kai kurie sunkvežimiai, apie kurį tiek to buvo kalbėta. Žmonės atvyksta į Europą, praranda gyvybės, tad šiandien yra aišku, kad turime suvokti, jog nebegalime e, šio iššūkio atremti, užmerkdami akis ar statydami sienas, neįsileisdami tų žmonių. E, žinome irgi, kad islamo valstybė galutinai sugriovė pasaulio paveldo vertingų paminklų. Muziejaus direktorius Palmyre prieš keletą dienų buvo nužudytas teroristų grupės, jinai jį viešai nukirzdino. Tie žmonės yra nusikaltėliai, kurie vykdė šį nusikaltimą. Ir žmonės, kurie bėga pas mus nuo tų nusikaltimų, yra praradę viltį. Mes negalime statyti sienų, kad jų neįsileistume. Mes susidurime su pasauliniais iššūkiais ir negalime pasitelti tik nacionalinį egoizmą ir nepaisyti tų žmonių problemų. Iškilo iššūkis, tad turime susir, surasti sprendimus bendrai imigracijos politikai. Netrukus atvyks pas mus ir ponas Junkeris diskutuoti apie tai, kad turėtume įsitikinti teikti, sukurti skubos sprendimams reikalingą specialų mechanizmą. Ponios ir ponai, Tie dalykai yra svarbus visiems, visiems ES organams. E, kiekvienas e, negalės e, priimti sprendimų nukreiptų prieš kitus. Kyla klausimas, kas mes būsim, ar susiskaldžiusi Europą, ar Europą, kuri galvos apie visus. Taigi tai yra vienas iš didžiausių iššūkių, su, mes, su kuriuo mes susidurėme. Tai yra mums didžiausias politinis iššūkis. Mes kalbame apie E, Dubliną, kalbame apie visą eilę kitų iššūkių, kalbame apie likimus, kurie dėja ne visada yra laimingi. Tie žmonės vyksta pas mus, kadangi tiki mūsų vertybėmis. Paskutinių savaičių dramatiški įvykiai rodo, kad ES žmonės nėra bejingi toms problemoms. Norėčiau pasakyti, kad klausimų tebe lieka daug. Žmonės kurie kelia tos klausimus, kritinius klausimus, nebūtinai e, priešiškai ir nusiteikia migrantų atžvilgių. Ne, nes susidūrėma su didžiulėmis problemomis, e, jos yra akivaizdžios. Norėčiau kreiptis į visus ES piliečius, kviesti burtis. Mes žinome, kad yra daug žmonių, kurie dabar yra e, stotyse, kurie yra kitų žmonių, kurie pabėgėliams padėjo, atnešė žaislų vaikams, atnešė maisto, padėjo kitais būdais. Turime susitelkti prie to solidarumo ir jį pasitelkti sprendžiant problemą. E, mes prisimename tą nuotrauką Ailen Godito, mažo vaiko, nuskendusio viduržėmio jūroje e, nuotrauką. Tai yra tie vaizdai, kurie yra baisus ir kurių matyti mes daugiau nenorėtume.